Ponios ir ponai, sveikinu jūs susirinkusius į posėdį. Šiandien ryte pradėsime nuo ypatingo susitikimo, dėl kurio buvome susitarę. Tai yra, mes galėsime užduoti išsamius klausimus komisijos atstovams dėl kosminės erdvės. Remiantis kolegos Remeko pranešimu, mes jau diskutavome šią temą ir tuomet nustatėme, kad yra daug neiškių klausimų, kuriuos reikia, reiktų išsiaiškinti. Komiteto susidomėjimas yra iš tiesų didžiulis, tik tai gaila, kad nėra daug kolegų, komisijos atstovai yra, buvo pateikti kai kurių kolegų klausimų, klausimai raštu, taigi komisijos atstovai galės kalbėti ne bendrai, o atsakyti į konkrečius klausimus. Taigi aš siūlyčiau visų pirma suteikti žodį komisijai, kad ji atsakytų į tuos klausimus, kurie buvo pateikti raštu, o paskui galėsime dar paklausti papildomai. Manau, kad taip galėsime efektyviau dirbti. Taigi, suteiksiu žodį ponui Ferhoff kad ji, ir pra, norėčiau paprašyti, kad jūs atsakytumėte į tuos klausimus, kurie buvo pateikti raštu. Man atrodo, kad klausimus visi turite. Prašau, ponė Verho. Good, good morning. Um, thank you, Chairman, for uh, giving us the opportunity to uh, answer to your questions. Um, maybe a couple of words uh, as a general introduction to the questions uh, we have been provided with and uh,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 satelitais paglidaus pagrįsta navigacija turi didžiulę įtaką ekonomikai. Tyrimas e, įvertino e, GPS naudą ir telekomunikacijos taip pat priklauso nuo GPS. Tie signalai naudojami tinklų sinchronizavimui, o jeigu tinklai nėra tinkamai sinchronizuoti, jie išsijungia. Šimtas milijardų e, JAV dolerių e, alternatyviai sistemai išleidžia e, Junktinės Amerikos valstijos. Ir jeigu ši sistema, jos veikimas sutriktų, tai atneštų didžiulį ekonomikos nuostolių. Pusės termino peržiūroje Buvo nustatyta daug svarbių duomenų, kurie svarbus satelitiniai navigacijai, palidovinė navigacijai ir ES ekonomikai. Leiskite pateikti mm, palyginimą. Satelitinės navigacijos programų e, graža yra žymiai didesnė negu palyginus su panašiomis e, programomis 15 procentų yra graža Galileo, o lyginant su kitomis programomis yra tik tai 7 procentai graža. Kitas klausimas. Ar komisija vis dar yra įsipareigojusi užtikrinti civilinį panaudojimą Galileo palidovų taikai užtikrinti? Turiu pasakyti, kad sprendimas kam turėtų ši sistema, e, turėtų būti naudojama, šį sprendimą priema Europos parlamentas ir taryba kartu. E, šiuo metu sistema yra vertinama kaip civilinė sistema, civilinės kontrolinė sistema, tačiau yra įvairių interpretacijų, ką tai galėtų reikšti. Yra tam tikros sritis, kurios mūsų manimų e, galima būtų gynybai naudoti Taip pat galėčiau paminėti armijos naudojamas transporto sistemas. Čia būtų galima panaudoti galio sistemą ir čia mes nematome jokių problemų. Taip, aišku, reikėtų apsispręsti, kas yra, kaip, kaip apibriežti karinį panaudo, panaudojimą ir kas nėra karinis panaudojimas. Kitos galimybės civiliniai srity naudoti yra vis dar atviros, tačiau, kaip jau minėjau, tai yra politinių diskusijų reikalas tarp Europos parlamento ir tarybos, o komisija tuomet turėtų įgyvendinti, atitinkamai įgyvendinti sprendimus. Komisija netrukus parengs e, pasiūlymą dėl PRS signalo panaudojimo Buvo tai pasiūlymas dėl teisės priemonės, kuris bus pateiktas ir tarybai, ir Europos parlamento. Ir turės įvykti diskusija, kam reikės naudoti PRS sistemą, kas turėtų ją naudotis ir kaip mes turėtume organizuoti savo veiklą. Be to, mes atlikome tyrimą tarp valstybių narių ir pateikėmus klausimą, ar jos yra susidomėjusios PRS naudojimu Yra daug, vyriausyb, daug vyriausybinių tarnybų, kurios yra suinteresuotos naudoti šią sistemą įvairiuose gynybos e, srityse, e, civiliniai gynybai ir taip toliau. Bet kokiu atveju šią sistemą reikėtų tinkamai apsaugoti, tai labai svarbi infrastruktūra ir šia prasme saugumo komponentai, apsaugos komponentai šiai sistemai yra ypatingai svarbus ir dėl to mes imamės visų reikiamų priemonių, kad šią sistemą apsaugoti. Trečias klausimas buvo toks, kaip komisija vertina faktą, kad JAV jau dirba su ketvirtos kar kartos GPS, Rusija baigė savo navigacijos sistemą vystyti ir Kinija jau lenkia ES ir yra pasirengusi įrengti savo sistemą navigacijos rytyje. Akivaizdu, šie visi faktai yra teisingi. JAV jau gerokai pirmauja, lyginant su likusiu pasauliu. 2F palidovai jau yra paleisti JAV. Ir per ateinančius metus JAV pradės GPS 3 palidovo paleidimo procesą. Iš patirties mes žinome, kad ir JAV paprastai iškyla problemų, tenka atidėti e, planus ir kol kas mes nežinome to tikslaus e, termino, to grafiko, e, kada JAV paleistos naujausius palidovus. Diskusijos ES mastų dėl Galilėjo sistemos kitas valstybės privertė iš naujo peržiūrėti, apgalvoti savo palidovinės sistemas. ES privertė JAV, Kiniją, kitas šalis suvokti, kad tos sistemos yra labai svarbus, kad tų sistemų civilinis panaudojimas vis, darosi vis svarbesnis. Tai reiškia, kad Europoje, jeigu mes norime suteikti galiau ir EGNOS uh, paslaugas, turime naudotis visomis e, galimybėmis išnagrinėti visas alternatyvas ir šiuo metu mes esame išsikėlę tikslus, kad Galileo taptų antra pasirinkimo sistema, kaip mes ją vadiname. Šiuo metu mes negalime dar galvoti, kad per trumpą laiką galėsime e, pralenkti GPS sistemą, nepaisant to, yra visiškai nebloga padėtis, jeigu mes turėsime tą antrą sistemą, kurią galima rinktis. Būtent, tai yra būsime antri pasaulyje. Toliau yra susitarimai su, turime sudaryti susitarimus su JAV, kad e, JAV įgautų pasitikėjimą ES ir Galileo sistema. Tai yra, kad tai būtų antra sistema po GPS sistemos. Rusijos sistema satelitinė taip pat jau yra užbaigta šiuo metu, taip pat ir Kinija labai efektyviai dirba šioje srityje, kol kas negalime tiksliai pasakyti, nes e, informacija iš Kinijos yra ganėtinai prieštaringa, negalime aiškiai pasakyti, kokiame etape yra Kinija. Turiu pasakyti, kad mes turime puikias rinkos galimybės ir Galileo tikrai turi savo vietą pasaulyje. Dėl to labai svarbu, kiek galima sparčiau vystyti Galileo sistemą ir siekti užsibrieštų tikslų. Kitas klausimas, ar naujas GPS atnaujinimas planuojamas iki 14-18 metų. Taip pat Kinijos mm, veikla šioje srityje Ar Galileo gali atsverti kitų pasaulio šalių veiklą šioje srityje ir laimėjimus šioje srityje? Turiu pasakyti, kad Galileo dabar e, galvoja apie komercinį panaudojimą, taip pat galvojam apie PRS sistemos kūrimą. Taip pat turime papildomą E, paslaugą, tai yra paieškos ir gelbėjimo paslaugą, kurių neužtikrina e, kitų valstybių naudojamos palidovinės sistemos. Ir tai mus išskiria iš kitų. Ir mes e, priemėme sprendimą, kad ši paieškos ir gelbėjimo pas, šios paslaugos būtų suderinamos su GPS sistema koks yra turimas biudžetas, ar yra dar neįvykdytų, neįgyvendinto biudžeto, neįgyvendintų lėšų, nepanaudotų. Pateiksiu skaičių. Šiuo metu kontraktus suteikiame trim darbiniams paketams iš šešių. Tos sutartys yra sistemos paramos sutartys 14 satelitų paramos programa ir paleidimo sistema. E, čia raketams bus 389 e, milijonai eurų. Neįgyvendintos lėšos yra skiriamas raketom nešėjom palidovų paleidimui, taip pat kontrolės segmentui ir eksploatavimui. Ir mes tikimės, kad tie e, kontraktai bus sudaryti po, netrukus po tam tikro laiko. Kokį turime e, bi biudžetą? Kol kas mes galime paleisti 18 satelitų grupė, tai yra 14 satelitų plus 4 satelitai, kurio šiuo metu jau yra baigiami parengti paleidimui. Taip pat turime užtikrinti eksploatavimo pajėgumus. Pirminiai pajėgumai galės teikti pirminės paslaugas, PRS paslaugas, paieškos ir gelbimo paslaugas. Tačiau kol kas nepakaks pajėgumų komerciniai veiklai ir mm, Devyniasdešimt penki procentai laiko per metus galės veikti palidovai, o tris savaitės per metus palidovai negalės teikti paslaugų, nes tiesiog nepakaks jų pajėgumų. Galėjo reikėtų vertinti kaip sistemą, kurią sudaro 27 palidovai, turint galvoje ir antžeminę kontrolės struktūrą. Tai nėra vien daugybė palidovų, kurie veikia atskirai. Ir kiekvienas satelitas įneša savo indėlį į bendrą vieningai veikiančią sistemą. Ir užtikrina visos sistemos sklandų veikimą tai šiek tiek panašu į automobilio užsisakymą. Niekas net nekelia klausimo, kad automobilis turi keturis ratus. Lygiai taip pat Galileo sistemoje būtini yra 27 palidovai ir ne vienu ne, mažiau. Kila klausimas, kiek reikia atsarginių padangų, kalbant apie automobilį. Kol kas mes manome, kad mums reikės trijų papildomų atsarginių palidovų tačiau tikrovė galbūt reikės daugiau. Mhm. Žinoma, būtina pasiekti veiklos pilnus pajėgumus. Naudotojai laukia palidovinės sistemos veikimo, kad jie galėtų investuoti į savo atitinkamą įrangą ir naudotis palidovinę sistemą. Dabartinis biudžetas kol kas dar neleidžia užbaigti Galileo sistemos įgyvendinimo. Ir mes dar sugrįšime prie šio klausimo, nes turės būti surinktos diskusijos apie finansavimo klausimų sprendimą. Toliau dėl rizikos švelninimo. Kitas klausimas. Kokios rizikos švelninimo priemonės buvo gyvendinamos, kalbant apie palidovų grupės paleidimą Taip pat reikia atlikti tinkamą rizikos valdymo tyrimą, kad būtų galima tinkamai įvertinti grėsiančius pavojus. Sąnaudos, vien apie sąnaudas negalime diskutuoti, nes už sąnaudų gali slėpėti e, įvairių, įvairių pavojų, įvairios rizikos, kuri gali labai padidinti, netikėtai padidinti tas išlaidas sąnaudas. Ir reikėtų šį, šį klausimą vertinti suderinti, vertinti tiek sąnaudas, tiek riziką. Rizika, kuri susijusi su paleidimu palidovų, su technologijų m, mm, naudojimu, priežiūra ir dėl to būtina teisingai įvertinti tas rizikas. Kol kas mes vėluojame IFE satelitų mm, paruošimui. Ir mes visada turime įvertinti galimą riziką, kad neatsitiktų, jog neveiktų kažkuri sistemos dalis ir tai turėtų neigiamų pasiekmių visos sistemos funkcionavimui. Būtina kontroliuoti visą visas rizikas, įvertinti ir numatyti rizikos švelninimo priemonės ir taip pat bendradarbiauti su kitais partneriais. Šis sektorius turi rizikos registravimo priemonės, e, kriegen zeitlich Probleme. Noriu tik atkreipti jūsų dėmesį, kad pradeda mums trukti laiko, galbūt galėtumėte šiek tiek sutrumpinti savo pasisakymą, nes kolegos nori dar užduoti klausimų, 10 val. turėsime pradėti balsuoti. Aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte išsamei į užduodamus klausimus, tačiau galbūt kolegos turėtų dar papildomai klausimų. Žinau, kad yra sudėtinga e, jums sutrumpinti savo pasakymų laiką, tačiau prašytume to padaryti. Perėsiu prie kitų klausimų apie. Kas... Need... Viena, viena iš rizikos švelnimo priemonių yra dvigubas e, finansavimo šaltinių užtikrinimas. Mums reikia mažiausiai dviejų šaltinių, kad užtikrintumėm, jog jeigu vienas šaltinis staiga tampa neveiksmingas, kad būtų atsarginis variantas. jeigu iškiltų pavojus, yra būtina turėti priemonės, kaip tą riziką sušvelninti. Ką komisija darys, siekdama užtikrinti, kad Europinė navigacijos sistema 30 satelitų užtikrins visas reikiamas paslaugas. Ką aš sakiau, būtinas papildomas finansavimas ir šiuo metu viduje komisijos labai aukštų lygių vyksta diskusijos, ar yra racionalu, racionalu, kalbant apie visą ekonomikos situaciją, papildomai finansuoti, ar tai yra įgyvendinima. Ir ar įmanoma prašyti papildomo finansavimo šiame finansavimo laikotarpį, ar reikia laukti kito kitos finansinės programos. Ar gali atsitikti, kad teks kitai daugiametiai finansavimo programai atidėti pirkimą satelitų? E, taip iš tiesų gali atsitikti, kad e, teks atidėti mažiausiai trims metams Eknos ir Galileo įrangos atnaujinimą. Mes žinoma prarasime daug galimybių, jeigu mes nepadarysime to laiku. Žinoma, tai tada padidins ir sąnaudas, nes turėsime įsigijimą, pirkimą viešai e, padalinti dalimis ir tai gali sukelti papildomų pavojų. Atsiradus spragų produkcijos etape daugelis įmonių negalės atlikti darbo, tinkamai organizuoti tą darbą. Ir ne tik patidės sąnaudos, bet galbūt bus prarastos tam tikros galimybės, prarasti specialistai, jų, jų žinios, jų kompetencija ir tai gali sugelti papildomų problemų. Dabartinis finansavimas prašymas padidinti finansavimą diskusijos šio klausimu vyks komisijoje ateinančiomis savaitėmis ir primsime sprendimą, ar mes prašysime to papildomo finansavimo. Tačiau akivaizdu, kad yra akivaizdus neigiamas poveikis, jeigu bus mūsų planai atidėliojami. Toliau grafikas palidovų paleidimui. Palidovų paleidimas planamas 2011 metų viduryje. Pirmas e, pirma grupė palidovų, o 2011 pabaigoje antra grupė palidovų bus e, paleista. Aš sakiau, kad čia mums iškilo problema, dėl to šiek tiek turėjome atidėti paleidimą. E, toliau. FIC satelitų Startyse numatyta, kad jie bus paleisti 2012 metų pabaigoje, taip pat 2013 metais ir 2014 metų pradžioje. Jeigu vis, viskas vyks sklandžiai ir pagal planą, ir kaip sakiau, ne visuomet pavyksta laikytis to grafiko kosmoso programuose, tačiau planuojame, kad 18 satelitų jau bus kosmoso erdvėjai 2014 metų pirmoje pusėje. Kitas klausimas, kiek tikimasi, kiek reikės pinigų, kiek numatyta, kad prireiks pinigų užtikrinant šios sistemos funkcionavimą ir gyvybingumą ilguoju laikotarpiu. Mes atlikome vertinimus ilgalaikiam sistemos funkcionavimui tiek EGNOS, tiek Galileo, pridėjus minimalų papildomą mm, finansavimą, RND priemė išvados, kad mums vidutiniškai reikės apie 750 milijonų per metus ateinantiems 40, 50 ar 100 metų. Ši suma paskaičiuota pagal 2090 metų ekonominę vertę. Su to susiję daugybė biudžeto konkrečių klausimų Ir jeigu norėtum pirkti šią sistemą, taip kaip paprastai darome, tai yra mažiausiamis sąnaudomis, tuomet reikėtų sudaryti aukšto lygio sutartis, ilgalaikės sutartis dėl sistemos veikimo. Ir komisijos asignavimai bus labai didžiuliai. Ir matyt, turėsime problemų e, dėl šios sistemos finansavimo biudžete. Jeigu nebus įmanoma tai įgyvendinti, tuomet turėsime nutraukti sutartis dėl biudžeto e, tam tikrų problemų, tačiau tai gali dar padidinti, dar labiau padidinti sąnaudas. Tiek Egnos, tiek Galileo reikės 750 e, milijonų per metus. Palyginimui JAF GPS kainuoja 1 milijardą dolerių per metus. Vien viena GPS sistema tiek kainuoja. Taigi jūs galite puikiai įsivaizduoti, kiek tokios sistemos kainuoja, kiek jų išlaikymas ir priežiūra kainuoja. Kitas klausimas. Liko trys klausimai, pirmininkė. Kitas klausimas. JAV jau apsvarstė 95 metais, kad satelitinė sistema uh, kaip GPS turėtų būti, kaip vieš, viešoji, viešai naudojama sistema ir įvertino jos komercinę vertę. E, mes manome, kad Galileo turėtų veikti teikdama pakankamai daug, garantuodama pakankamai daug pajamų ir atneždama tam tikrą komercinę naudą. Dėl komercinių paslaugų teikimo nuo 15 iki 17 milijonų pajamų duos per metus ši sistema, o PRS taip pat mes matome rinką ir čia iškyla tam tikrų problemų. Valstybės narėse finansų ministerijos ir transporto ministerijos nurodė, kad reikėtų mokėti už PRS naudojimą ir valstybėse narėse ministerijos nenorėtų už tai papildomą mokėti, nes mano, kad už jas jau yra sumokėta, naudojant viešasias lėšas. Ir vienintelė paslauga, iš kurios mes galime gauti įplaukų, yra komercinės paslaugos. Nuo 15 iki 17 milijonų per metus galima gauti pas, paslaugų. Tačiau to nepakanka, kad būtų galima išlaikyti šią sistemą, mokėti už ją. Todėl būtina viešoji parama, kad išlaikyti ir finansuoti sistemą. Ir reikėtų tinkamai apgalvoti viešųjų lėšų valdymą, kad galima būtų finansuoti šią sistemą. Todėl navi... kitas klausimas. Kol kas navigacinė sistema ir Mhm. lokalizacijos sistema rinka yra dominuojama e, Junktinio Amerikos valstijų. Ar pakankama, ar yra pakankama eksploatuoti e, tas investicijas, kurios yra numatytos? Kelis skaičius pateiksiu. Satelinė navigacijai e, rinka per ateinančius metus 200-240 milijardų per metus. Europos pramonė jau dabar bandys vieną trešdalį šios rinkos užimti ir tai bus apie 70 milijardų. Pirmiausia, investuosime į savo pačių sistemą. Tai bus apie 750 milijonų per metus. Ir tai nėra labai didelio masto investicija. Ir taip pat yra būtina finansuoti RND tiek iš Europos kosmoso agentūros, Europos komisijos ir valstybių narių. Mes žinome statistiką JAV. JAV federalinės karinės finansavimo programos siekia apie nuo, nuo 2 iki 5 milijonų per metus. O jeigu Europa susitelks į civilinį naudojimą, e, šios sistemos turėsime taip pat investuoti į RND, atitink, atitinkamai adekvačiai investuoti į RND ir čia šioje srityje turės prisidėti ir valstybės narės. Paskutinis klausimas. Kokia yra padėtis, kalbant apie bendradarbiavimą su Kinija? Kokios yra rizikos, jeigu nebus rastas sprendimas su Kinijos vadovybė, kaip tai paveiks saugumo klausimus ir galimybės eksploatuoti galiau sistemą? Padėtis su Kinijos partneriais yra labai sudėtinga. Čia iškyla problema dėl dažnumų suderinamumo Taip pat e, Kinės turi šių problemų ir JAV. Tiek mes, tiek JAV bandome rasti sprendimus. Su Kinė vyksta daugia šalės ir dvi šalės diskusijos. Daugia šalė diskusija vyks spalio mėnesį. Ir netgi kitą savaitę vyks Vienoje Taip pat vyksta dvi šaliai susitarimai iš mūsų pusės su Kinė ir e, šis susitikimas numatytas Liepos mėnesį. Tikimės, kad galėsime rasti sprendimus. Jeigu jų nerasime, akivaizdu turėsime apsvarstyti, kaip pritaikyti eksploatacinį eksploatacinės galimybės galėjo, kad galėtume išspręsti šią problemą. Tačiau mes tikime, kad sprendimą bus galima rasti ir esame įsitikinę, kad galima rasti išėjimą iš, iš šios situacijos. Tikimės diskusijų, gerų diskusijų su, ki, su Kinėje. Pirmininkas, komisijos pirmininkas Baroso savo laiškė e, Kinijos vadovybei išsakė šios lūkesčius ir atsiprašau pirmininkaujančio, kad užmėtė daug laiko, tačiau noriu atsakyti visus pateiktus klausimus. Ačiū. Ačiū. Svarbu atsakyti klausimus, tačiau taip pat svarbu baigti šį darbo atvarkės punktą iki 10 valandos. Kolega Udy dabar pasisakys. Ačiū, pan pirmininkė, taip pat ačiū už šios išsamius atsakymus ir paaiškinimus. Norėčiau komisijos atstovui dar kartą pakartoti, kad Europos sąjungos pastangos žlugo daugelį sričių, taip pat ir Galilėjo programa neišimtis, bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi e, vyko nesėkmingai, taigi turime siekti jį atgaivinti. Komisija privalomus patikinti, kad e, dar vieno tokio žlugimo sugebėsime išvengti, nes nieko negalėtų būti blogiau už tai. Kaip suprantu, Galilėjo programa konkuruos, sistema konkuruos su GPS sistema ir noriu paklausti, ar nebūtų galima e, siekti bendradarbiavimo tarp šių dviejų sistemų, vykdant atitinkamas darybas su amerikiečiais, vietoj to, kad konkuruotume tarpusavėje taip pat ir G20 kontekste. Kolegė Vols, aš norėčiau padėkoti komisijai už įdomų ir išsamų dabartinės būklės pristatymą. Galbūt du aspektai, kurie nėra labai aiškus, kokia yra situacija susijusi su Saulės audrų keliamomis rizikomis. Ir antras dalykas, ar tas papildomas biudžetas turėtų būti 1500 milijonų eurų ar kokia nors kita suma. Anksčiau diskutuojant su komisija buvo pabrėžta, kad sunkumai su Kinijos vyriausybė diskutuojant ir su Kinijos e, karinėmis e, struktūromis. Tai pagrindinės problemos kilo dėl PLA. Ar galėtumėte tai pakomentuoti šią informaciją, kolega Lambers? Aš norėčiau sureaguoti į tai, ką Žanas Pieras anksčiau pasakė. Komisija turėtų mums, mus patikinti, kad naujas bandymas atgavinti šią sistemą bus sėkmingas. E, tačiau aš nemanau, kad mes iš tikrųjų galime tokio patikinimo reikalauti, nes būtų jį sudėtinga suteikti, tačiau kita vertus, jeigu mes nenumatysime pakankamo finansavimo papildomų milijardų, tai sistema negalės veikti. Suma turėtų būti nuo 5 iki 600. Dabar mes turėtume apsispręsti, kaip elgtis, ar e, reikia atsiraitoti, pasiraitoti rankovės ir su, a, e, baigti šios sistemos kūrimo darbus arba visiškai jos atsisakyti. Klausimas, yra, ar ne, klausimas nėra, ar mes galime finansuoti šios sistemos kūrimą, e, o reikia savęs paklausti, ar apskritai mes ar, ar apskritai verta ją kurti ir e, reikia viskas svarstyti ilgalaikės perspektyvos kontekste. Aš nežinau, e, ar šioje diskusijoje su taryba mes jau turime visas reikiamas detalės ir elementus. Šiuo metu esame pasiekę pusiausvyrą šioje diskusijoje. Kalbant apie operacinius pajėgumus ir jų užtikrinimą, turime aiškiai suvokti, kad turėsime atsisakyti kai kurių kitų dalykų. Taigi, tą turime turėti omenyje. Ačiū pirmininkė. Du pastebėjimus turėčiau. Pirmiausia, dėkoju komisijai, man sudaro įspūdis, kad jie atlieka puikų darbą ir mm, puikiai žinote, kad nedažnai tą sakau. Manau, kad kolegos Odi, Lambers ir kiti teisingai minėjo, kalbėdami apie tai, kad Europos parlamentas turi aiškiai apsispręsti, ko siekia. Jeigu mes norime uh, savo atskiros palidovinės navigacijos sistemos, tai turime labai greitai sudaryti visas politinės sąlygas, kad ši sistema galėtų pradėti veikti kaip įmanoma greičiau ir kad pradėtų nešti atitinkamą komercinę naudą. Jeigu sistemos įgyvendinimo sąnaudos didėja, tai reikia tą informaciją pateikti kaip įmanoma greičiau, kad galėtume atitinkamai priimti e, sprendimus dėl finansavimo. Apie ITER buvo kalbėta taip pat ir jeigu tikėtume žiniasklaidos pranešimais, tai šio projekto kaina nuo 2,4 milijardų turėtų išaukti iki 7 milijardų eurų. Taigi mes turėtume dabar susėsti, viską apsvarstyti ir apsispręsti, kuriam projektui teikti prioritetą ir e, kurios projektus tęsti tiek europiniu, tiek nacionaliniu mastu. Ponas Eiler. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė Angelika Nibler. Mes pasiekėme vidurio laiko tarp peržiūrą ir visuomenė bei spauda skirtingai interpretuoja situaciją, tačiau atsižvelgiant į esamą biudžeto situaciją, e, reikia pasakyti, kad septintoji mokslinio tyrimų pagrindų programa turėtų duoti mums tikslų atsakymą, kokia yra pridėtinė vertė visų projektų. Ir kiek aš žinau, biudžeto skaičiai E, rodo, kad mes negalėsime sumokėti visos reikiamos sumos. Ir netgi septintoje pagrindų programoje nėra numatyta lėšų kosmoso programoms. Taigi, manau, kad dar iki vasaros mes turime gauti ne tik kažkokią tai apžvalgą, o konkrečius skaičius, nes kaip galima priimti sprendimą, uh, E, jūs sakėte, kad reiks priimti atitinkamus sprendimus, mums reiks priimti finansinius sprendimus, tačiau negavus vidurio laiko tarpio ataskaitos, mes negalėsime atsakyti, kaip turės būti gyvendinama šita programa, turint omenyje mūsų biudžeto lėšas. Dėkoju, sako pirmininkas, e, komisijos atstovui lieka keturios minutės atsakyti visiems užduotiems klausimams. Prašau. Put, uh... Ačiū. Kai kurias klausimus apjungsiu, atsakysiu kartu. Dėl finansavimo. Noriu labai aiškiai pasakyti pirmiausia, kokios yra yra priežastys dėl galimų prašymų papildomam finansavimui. Sakiau, galimos priežastys, nes kol kas e, komisijoje neprimtas sprendimas ir tikiuosi, kad per ateinančią savaitę primsime sprendimą. Ir iki vasaros jau turėsime visus reikiamus sprendimus. Pirmiausia, buvo viršytos sąnaudos ankstesnėse e, etapuose, kalbant apie Europos e, kosmoso agentūrą virš vieno milijardo ir pačios valstybės narės paprašė, kad komisija tai finansuotų, o mes tam pritarėm, nes joks finansavimas, mm, finansavimo nutraukimas reikštų, kad visas projektas tiesiog sustotų. Apie 600 milijonų eurų čia reikės. Kitas klausimas dėl palidovų paleidimo. Komisija mes šito reikalo nekontroliuojame. Mes įvertinome su Europos kosmoso agentūra ir ekspertais iš kitų valstybių narių dėl paleidimo sąnaudų. Ir per pastaruosius porą metų 80 procentų padidėjo sąnaudos palidovų paleidimo. Ir dabar tai įvertinama, kad tai kainuos apie 600 milijonų eurų. Ir aš negalėčiau niekaip kitaip užsimti šiuo klausimu ir užtikrinti palaidovo paleidimo teoriškai. Aš galėčiau ieškoti pigesnių variantų, kaip būtų galima paleisti palaidovus. Tačiau čia iškyla saugumo klausimai. Antra, mes turime savo pačių paleidimo įmonę, kuri užsims palidovo paleidimu, taip pat turime įsipareigojimus ir turime laikytis e, nustatytų sutarčių su AERN. Space. Ir čia reikės apie 1,2 milijardų eurų ir turiu pripažinti, kad jie šitą kontroliuoti mes negalime. Kol kas mūsų skaičiai rodo, kad idealiu atveju mes norėtumėm papildomo finansavimo 1,5 milijardų eurų. 1,2 milijardai, kuriuos aš jau minėjau, plus kai kurių RND papildomas instaliavimas, nes šis procesas buvo beveik, beveik sustabdytas kai 2007-2013 metų perspektyvoje buvo numatyta suma, kuri, kurios nepapako, nepakako šio pro, projekto įgyvendinimui. Mes gana veiksmingai susidėrėjome dėl kainų ir dabar tos kainos daugmaž atitinka mūsų prognozės padarytas prieš porą metų. Komisija yra įsitikinusi, kad gali gyveninti šią programą ir kad mes turime reikiamas priemonės. Technologija yra jau patvirtinta, satelitai pal, pal, palidovai parengti, centrai kurti. Taigi nėra jokių priežasčių šio projekto toliau netesti. Taip pat reikia priimti sprendimų, kada mes norime pradėti eksploatuoti sistemą. Tai yra labai svarbu. Pridėsiu dar vieną dalyką. Čia mes kalbame apie mūsų pačių turtą. Čia mes nekalbame apie ITER, bet tarptautinį termobrandulinį eksperimentinį reaktorių, kur ten kalbama apie indėlius natūrą. Tuo tarpu galėjau, mes patys investuojame į savo turimą turtą ir dėl to turime šitą klausimą vertinti iš visai kitokios perspektyvos. Ir, ir, ir, ir turėsime surasti papildomą finansavimo iš mm, mokslinių tyrimų programos numeris 7 arba 8. Ir šis finansavimas reikalingas sistemos eksploatavimui užtikrinti. Dar yra pora e, nedidelių klausimų likusių. Pono Odi klausimas dėl konkurencijos su GPS ir dėl suderinamumo šių sistemų. Jau mes diskutavome dėl šio klausimo su JAV ir turime kategorišką atsisakymą iš JAV pusės. JAV nepageidauja prisijungti prie mūsų sistemos, kurti bendrą sistemą. Bent jau mes taip suprantame, kad priežastis yra tokia, jog JAV pagrindinis tikslas dėl GPS yra karinis tikslas ir jie nori turėti visiškai laisvas rankas naudoti tą sistemą savo kariniais tikslais. Tačiau yra problemų Afganistane dėl GPS signalų prieimimo ir šiuo metu JAV keičia tam tikrus dalykus savo sistemoje ir vargu ar jie galės autonomiškai to padaryti. Taigi kol kas mes negalėsime apjungti mūsų sistemos ir padaryti vieną bendrą jungtinę sistemą su GPS. Dėl e, suderinamumo, palyginamumo šių sistemų GPS ir Galileo, Galileo galiu pasakyti, kad šios sistemos visiškai viena kitą galės papildyti. Toliau dėl Saulės audrų. Jos ne tik Galileo kelia problemų, Saulės audros kelia problemas visoms satelistinėms valdovinio sistemoms ir taip pat visoms informacinių technologijų sistemoms, kurios yra Žemės paviršyje. Per pastaraisiais metais Saulės audros dėl GPS, GPS sistemai nekėlė problemų ir daroma prielaida, kad galbūt ir mes galėsime e, įveikti šias problemas eksploatuodami galiliau sistemą. Ir paskutinis atsakymas į klausimą dėl Kinijos. Tiesa yra ta, kad akivaizdu, jog PLA yra viena iš svarbiausių problemų rūpimų Kinijai, Kinijos kariniams reikmėms Su Kinijos premjeru mes diskutavom ir dabar susidarė įspūdis, kad tarsi viskas krypsta į geresnę pusę, labiau teigiamą pusę. Tai tiek klausimų, tiek, tiek atsakymų klausimus. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už suteiktą mums informaciją. Iš tiesų mes išgirdome daug ko naujo ir galiausiai galutinių kaštų klausimas yra taip pat įdomus ir klausimas yra, ar mes galime sumažinti kaštus. Mes nuorant, kal, nuolat kalbame apie lėšų didinimą, tačiau galbūt reiktų pagalvoti apie kaštų mažinimą. Taigi dėkoju šias diskusijas ir dabar iš karto skelbiu balsavimą. Gut. Jo, darf ich äh, die Auf Abstimmungen aufrufen, wenn Sie einverstanden sind? Taigi, skelbiu balsavimą, jeigu niekas neprieštarauja. Tikiuosi, kad visi turite savo balsavimo korteles. Jeigu ne, tai jums nepasisekė. Pirmasis balsavimas balsuosime dėl tartutinės atsinaunančios energijos agentūros statuto sudarimą. Kaip žinote, gerbiami kolegos, mes 2009 m. spalio mėnesį e, dėl to priemėme sprendimą. Ir atsižvelgiant į teisinę situaciją, reikėjo grįžti dar kartą prie sprendimo prieimimo supaprastintoje procedūroje. Jūs visi turite dokumentą, ar jau galime balsuoti, ar dar yra kažkokių problemų. Būtų, būtų žymiai paprasčiau, jeigu visi susėstumėte, tai tuomet būtų paprasčiau balsuoti. Taigi mes dabar balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos, tai yra elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Oh, gibt's eine Frage? Ar yra klausimų ar problemų? Okay. Okay. Viskas gerai? Gerai. Taigi balsuojame. Neveikia jūsų aparatas. O dieve. Also, drei EPP zu... Trys EPP, na, trim EPP nariais per daug, o socialistų pusėje neveikia aparatūra. Tai ką daryti? O dieve. Galbūt pabandykite kitoje vietoje. Irgi lygiai tas pats. Visos neveikia. Visa kairioji pusė yra išjungta. O viešpatė. Kairėje yra problemų. Nėra elektros kairėje. Also 48 Karten sind drin, also irgendwas stimmt da. 48 kortelės veikia, galbūt jūsų aparatūra iš tiesų veikia, tik jūs to nematote. Galbūt paban, pabandome dar kartą. Balsavimas baigtas. Gerai. Gut, also Damit 44. Taigi, balsavimas baigtas. Sprendimas primtas. 44 balsavę nariai. 46 iš viso. 47. Socialistus mes pridėsime. Tai yra labai svarbu, nes yra labai svarbu, nes visi europiečiai nori žinoti, ką mes veikiame. Toliau Susa Wagner pranešimas. Čia taip pat turime tam tikrų problemų. Balsuojame dėl pirmojo kompromiso. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tryliktas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Keturioliktas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta.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 prieš susilaikė priimta. 23 kas už prieš susilaikė priimta. 24 už prieš susilaikė priimta. 25 dvi dalis. Pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už prieš susilaikę atmesta. Žodinis pakeitimas, kurį pateikė kolega Grotė, jis jums pateiktas raštu, kas už šį pakeitimą. Prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 30 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 35 už, prieš, susilaikė priimta. 36 už, prieš, susilaikė priimta. 37 PC1 Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 38 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 37 trečia dalis, kas už, prieš, susilaikė, primta. 40 kas už, prieš, susilaikė, primta. 42 kas už, prieš, susilaikė, primta. 43 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, primta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, primta Atmesta. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 45. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 46. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 50. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 53 kas už, prieš susilaikė. Taip pat priimta 51 kas už, prieš susilaikė. Atmesta. 52 kas už, prieš susilaikė. Priimta. 54 kas už prieš, prieš. Atmesta. 55 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 56 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 57 kas už, prieš, susilaikė priimta, 58 už, prieš susilaikė atmesta, 59 už, prieš susilaikė priimta, 60 už, prieš susilaikė priimta, 61 už, prieš susilaikė priimta, 60, 62 kas už, prieš susilaikė priimta, 63 už prieš, susilaikė, primta, 64 už, prieš, susilaikė, primta, 65 už, prieš, susilaikė, primta, 66 už, prieš, susilaikė, primta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. 75 už, prieš, susilaikė. Dar kartą, kas už, e, kas prieš, atsiprašau. Susilaikė atmesta. 76 už, prieš, susilaikė priimta. Toliau konstatuojamosios dalis antra, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečia, kas už, prieš, susilaikė priimta susilaikė priimta, ketvirta už, prieš, susilaikė priimta, šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta, aštuntas kas už, prieš, susilaikė priimta, devintas kas už, prieš, susilaikė priimta, pirmas viena, e, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar turime balsuoti dėl kitų komitetų nuomonių. Kultūros komiteto pirma pataisa, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Minus, ne? Ach, atsiprašau. Äh, wir kommen dann zu Kult 4. Toliau Kult 4, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kult 5, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 6 už, prieš susilaikė primta. 13. Kas už, prieš susilaikė priimta. 14. Kas už, prieš susilaikė priimta. 16. Kas už, prieš susilaikė priimta. 18. Kas už, prieš susilaikė primta, 19 kas už, prieš susilaikė primta, 20 kas už, prieš susilaikė primta, 22 kas už, prieš susilaikė taip pat primta. Toliau imko nuomonė, imko vienas kas už, prieš susilaikė primta, Antra, antras pakeitimas kas už, prieš susilaikė primta. Ketur, ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Jūri nuomonė. Trečia, trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Jūri 11. E, jo, dėl jo nebalsuosime. Čia buvo skirtingos nuomonės. E, pranešėjas mano, kad tai atsispindi tekste, todėl žiūri 12 pakeitimą, kas už, prieš, susilaikė primta, 13 kas už, prieš, susilaikė primta. Lybė pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė primta, lybė 2 kas už, prieš susilaikė priimta, trečias pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta, penktas kas už, prieš susilaikė priimta ir galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Bandysime dar kartą. Pradedame balsuoti. Vienu EPP nariu per daug netgi trimis per daug. Dabar gerai? O socialistai ir toliau neturi elektros. Nėra energijos. Balsavimas baigtas. 45 ir 6, 7 ir plus 7 socialistai. Ačiū. Dabar Norėčiau pasveikinti pranešėją, vos nepamiršau to padaryti. Dabar cukalas pranešimas. Dokumentai jums pateikti. Pirmas kompromisas, kas už? Prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už? Prieš susilaiko pritarta. 16 pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 18 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 19 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 20 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 21 kas už. Pirmkas atsiprašo, 21 atsimta, 22 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 23 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 24 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 26 kas už, prieš susilaiko pritarta, trečiasis kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 30 pataisa kas už, prieš susilaiko pritarta, 31 kas už, prieš susilaiko pritarta, 32 kas už, prieš susilaiko pritarta, 33 kas už, prieš susilaiko pritarta, 34 kas už, prieš susilaiko pritarta, 35 kas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 39 kas už, prieš susilaiko pritarta, 30 kas už, prieš susilaiko pritarta. 41 kas už, kartu su žodiniu pakeitimu, kas prieš susilaiko pritarta. 42 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko. Taip pat pritarta 43 kas už, prieš susilaiko pritarta 45, kas 44, kas už, prieš susilaiko pritarta 45, kas už, prieš susilaiko pritarta 46, kas už, prieš susilaiko pritarta 46, kas už, prieš susilaiko pritarta 47, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmoji pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečioji pat prieš susilaiko pritarta. Penktoji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštoji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintoji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntoji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintoji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Vienu, dviem Europos liaudės partijos atstovais balsuoja per daug. Rezultatas balsavimo yra labai aiškus. Taip pat turime priskaičiuoti aštuonis socialistus. Socialistų balsus papildomą. Ačiū labai nuomonės projektas patvirtintas, baigiame balsuoti, ačiū visiems, sveikinu kolegas ir toliau tęsime darbo tvarkės svarstymą, svarstysime mokslinio tyrimų bendrųjų programų gyvendinimo paprastinimą kolegijai Karvajų suteikimas žodis. Ačiū labai pirmininkai, ponios ir ponai. mokslininkų e, bendryje e, neseniai e, paskelbė kreipimasi supaprastinti mokslinio tyrimų bendrasias programas ES mokslinio tyrimų finansavimo kontekste. Kitaip tariant, reiktų pagerinti dabartinę situaciją ir įtraukti mokslinio tyrimų finansavimo klausimus į bendrus, bendras administracinės diskusijas. Mūsų pranešimas rengiamas tinkamiausių laikų, nes e, tuoj prasidės septintosios pagrindų programos e, įvertinimas ir pasirengimas aštuntai pagrindų programai. Mes tikimės, kad šis pranešimas palengvins mūsų ateities darbus Šiandien norėčiau pakalbėti apie tris aspektus. Pirmiausia, apie komisijos pranešimą, taip pat atkreipti dėmesį į e, įtrė darbo grupės rekomendacijas dėl mokslinio tyrimų septintosios programos įgyvendinimo ir e, taip pat aš e, pati savo asmeninės išvalgas pristatysiu Dėl komisijos pranešimo mes vertiname Europos komisijos pastangas ir e, atsižvelgimą į dalyvių patirtį. Taip pat manome, kad e, komisijos pasiūlymas leis e, supaprastinti programų įgyvendinimą. Pats komisijos pranešimas yra gerai parengtas ir gerai struktūrizuotas, nustato aiškius e, prioritetus ir būdus, kaip spręsti problemas. Egzistuoja trys supaprastinimo lygmenys. Pirmiausiai, E, galima supaprastinti remiantis dabartinėmis struktūromis. Antras dalykas, galima pakeisti taisyklės atsižvelgiant į e, sąnaudų ir rezultatų tarpusavio santykių. Ir trečias dalykas, tai yra esminis taisyklių peržiūrėjimas siekiant supaprastinti programų įgyvendinimą. Daugiausiai kritikos sulaukė du pagrindiniai aspektai. Pa, Tai yra tarpusavio santykis tarp finansinių reglamentų ir dalyvavimo taisyklių yra neaiškus. Komisija siūlo pakeisti finansinį reglamentą vienoje vietoje, kitoje vietoje siūlo pakeisti dalyvavimo taisyklės, kai kur siūlo pakeisti ir tą, ir tą, o kai kur nesiūlo nieko pakeisti. Mhm. Toliau mums kelia susirūpinimą tarpusavio e, sąveiką tarp e, finansinės paramos ir rezultatų. Aš manau, kad reikia pasvarstyti labai atsargiai būsimus, e, būsimus pakeitimus, atsižvelgiant ne tik į biudžetinius aspektus, buhalterinius aspektus, tačiau taip pat ir į E, rezultatais pagristas finansavimo sistemas. E, Europai reikia daugiau naujovių, tačiau e, mes turime išlaikyti ir mokslininkų pajėgumus, nes būtent jie generuoja daugiausiai inovacijų. Pažvelkime į komisijos pasiūlymus ir pakeitimai kuris susijus pakeitimais pakeisti, su siūlymais pakeisti egzistuojančias taisyklės, siekiant sukurti vieningą informacinių technologijų platformą. Sveikinu komisijos pastangas užtikrinti, kad galiojančias taisyklės būtų vienodai taikomos ir gyvenimos visoms programoms, siekiant optimizuoti bendrą struktūrą, komisija siūlo e, pasinaudoti dviejų e, pakopų galimybę, kuri sumažintų administracinę biurokratinę naštą teikiant projektus, todėl šią dviejų pakopų sistemą reikia optimizuoti. Reiktų pasvarstyti taip pat ir, ir kitus, kitas alternatyvas kurios galėtų būti naudingos ateičiai ir galėtų supaprastinti mokslinių programų įgyvendinimą. E, dabar siūloma premijų sistema nėra pati geriausia. E, Turiuomenyje dabar teikiamos finansinės paramos moksliniams tyrimams sistema, nes reiktų skatinti, kad universitetai mokslinio tyrimų centrai daugiau bendradarbiautų tarpusavyje. Sąnaudomis pagrista e, sistema e, finansavimo turėtų užtikrinti galimybę kiekvienam dalyviui laisvai pasirinkti e, sąnaudų apskaičiavimo metodiką. Taip pat apskaičiuojant sąnaudas, aš palaikau pasiūlymą taikyti vienodus uh, finansavimo tarifus, tačiau universitetams ir mokslinio tyrimo organizacijoms bei pramonės įmonėms turėtų būti palikta galimybė diferencijuoti tuos e, finansavimo metodus. Pasisakau už tai, kad būtų numatytos bendros sumos padengti e, kitiems tiesioginiams kaštams e, ir reiktų apie tai dar išsameu diskutuoti. Matant šias vienkartinės išmokas, komisija e, turėtų e, Komisijos pasiūlymas dėl to, kad valstybės narės turėtų pateikti savo vizijas, kaip sistemą pakeisti, yra toliau diskutuotinas. Ir apskritai manau, kad valstybių narių e, e, administruojamas lėšų panaudojimas turėtų būti geriau prižiūrimas. Trečioji sritis tai yra finansavimo, finansavimo sistemos esminis pakeitimas. Yra viena iš galimybių numatyti vienkartinės išmokas, kurios būtų skirtos konkrečiems rezultatams pasiekti. Kad būtų priimtas šis sprendimas, reikės sunkiai e, dėrėtis. Koncepcija, kuri yra siūloma pasirinkant finansavimą dabar, nėra pati tinkamiausia antra galimybė vienkartinės išmokas mokėti siekiant e, padidinti konkurenciją yra geras, tačiau e, toks požiūris galėtų sąlygoti mokslininkų e, konsorciumų atsiradimą, kurie, kurie galėtų prisidėti savo finansinėmis lėšomis prie tų vienkartinių išmokų, tačiau ši, šis būdas atimtų galimybę gauti finansavimą mažesniems universitetams ir mažoms vidutinėms įmonėms. Dar vienas būdas yra e, Europos mokslinio tyrimų tarybos kontekste daugiau dėmesio skirti tarptautiniam bendradarbiavimui, numatant kiekvieno partnerio atskirą atsakomybės sritį. Trūkumas šios sistemos e, yra tai, kad nauji dalyviai e, sunkiai galėtų gauti prieigą prie finansavimo. Grįžkime dabar prie padarytos pažangos. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mūsų darbo grupė įtrė komitete jau pateikė nemažai rekomendacijų, kurias reiktų atsižvelgti šiame pranešime. Taigi atsižvelgiant į e, šias rekomendacijas, šiuos svarstymus, manau, e, galėtume pagerinti visą pranešimą. Taigi siūlyčiau taikyti moksliniais tyrimais pagrįstą finansavimo sistemą, užtikrinant atitinkamą finansinių lėšų panaudojimo priežastį ir e, remiantis e, geriausiais moksliniais pajėgumais bei pasiekiamais rezultatais, tai padėtų iš esmės sumažinti, e, supaprasinti mokslinio tyrimo programų įgyvendinimą. Taip pat būtina per finansinius reglamentus arba dalyvavimo struktūras taip pat siekti daugiau, kad būtų moksliniai tyrimai supaprastinami. Egzistuojančių taisyklių įgyvendinimas turėtų būti e, harmonizuotas visose struktūrose, nepaisant to e, atskiriems universitetams, pramoniai, e, mažoms sitiems įmonėms ir moksliniams centrams reiktų taikyti diferencijuotus reikalavimus. Skaitomybės reikalavimai turėtų daugiau dėmesį skirti kylančiai rizikai ir e, sąnaudomis pagristiems e, rezultatams. Reikia pagerinti prieigą prie įvairių programų, suteikti pilną informaciją pagalbą vartotojams e, per įvairias informacinės technologinės priemonės ir e, kad prižiūrinti ES pareigūnai visą laiką nesikeistų projekto įgyvendinimo metu. Taip pat užtikrinti ankstyvą prieigą prie e, programų projektų ir e, reguliarų lėšų išmokėjimą. Apibendrinant, reikia pasakyti, kad uh, mokslinio tyrimų bendrasios programos turėtų būti vykdomos bendro sutarimo ir tarpusavio pasitikėjimo dvasia, užtikrinant atitinkamą priežiūrą ir kontrolę ir siekiant išvengti kaip įmanoma daugiau rizikų, rizikos ir užtikrinant atitinkamą deramą finansinę vadybą tam, kad Europa e, taptų patrauklę vieta, patraukliu regionu dirbti tiek mokslininkams, tiek įgyveninti mokslininkų e, pasiekiamus tyrimų rezultatus. Pirmininkas, ačiū. Pirmi kolegos jau užsiregistravo kalbėti, dabar pasakys ponia Kortinės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti savo kolegę, padėkoti jai, nes ji yra tas žmogus, kuris tikrai supranta mokslo pasaulį ir supranta tai, kad e, tai, kas keisis mokslo pasaulyje, gali turėti ir teigiamų pasiekmių, ir katastrofinių pasiekmių. E, bitlai tapo revoliucionieriais muzikos srityje, o mums dabar e, reikia prisiminti tai, kad jie naudodami tradicinės gitaras sukėlė revoliuciją muzikoje. Kai kurios komisijos siūlomos reformos e, gali turėti katastrofinės pasiekmes. finansavimo skirimas galbūt gali būti teigiamas dalykas, tačiau gali atsitikti taip, kad, ko, kad komisija per nelik didelį dėmesį skirs dideliems, stambiem projektams, o ne mažiems projektams. Pavyzdžiui, e, tai galbūt bus eis kalba apie milijoninius projektus, kuriuose dalyvaus ke, kelios aukštosios mokyklos ir čia pasiekmes gali būti katastrofinės. Kitas dalykas, komisija neįgyvendina savo pačios sprendimų. Pavyzdžiui, kalbant apie mokslininkų trūkumą, apie trūkstamą mokslininkų rengimą, turėtų būti numatytos kažkokios tai stipendijos, nes jeigu mes neturime žmonių, neturime mokslininkų, tai mes ir negalime įgyvendinti kažkokių programų. Taigi yra labai svarbu kalbėti apie mokslininkų ruošimą. Pavyzdžiui, JAV netgi yra specialios magistro studijos medicinos moksliniams tyrimams nes toje srityje ja, Amerikoje trūko mokslininkų. E, gydytojai gali atlikti klinikinius bandymus, tačiau tai nėra tikri moksliniai tyrimai, tai yra tam tikra tarpusavė susijusių procesų grandinė. Taigi yra labai svarbu teikti daugiau stipendijų, kad būtų rengiami mokslininkai ir aišku, šioje srityje reikia daugiau fantazijos. Uh, mes matome, kad nebūtinai yra įgyvendinami baziniai moksliniai tyrimai, pagrindiniai moksliniai tyrimai. Jeigu mes norime žinoti, koks yra tyrimų rezultatas, tai mes turime paprast, siekti e, vykdyti tuos mokslinius tyrimus. Kolega Cukakis. Dėkoju. E. Ačiū pirmininkė. Čia labai svarbu ir kiek žinau iš patirties, e, pranešės nuveiktas darbas e, numato labai iškės konkrečias gairias ir problemas. Pateiksiu kelias pastabas. Aš esu įsitikinęs tuo, kad ES gali ir turi supaprastinti šias procedūras, tai yra mokslinių tyrimų programų gyvendinimą. Valdymo, socialinės atsakomybės aspektai, taip pat įsipareigojimas siekti geriausių rezultatų, atnaujinant mokslinių tyrimų projektus ES mastu, visose šiose srityse galima siekti supaprastinimo. paprastinimu nes ES turi remtis savo įsitikinimais ir savo poziciją e, pasaulyje, e, mokslinio tyrimų srityje. Mes nesame pirmieji, mes užėmėme antrąją vietą. Todėl mes turime imtis kur kas reikšmingesnių veiksmų nei vien procedūrų supaprastinimas. Mes turime labai įvairias daugelypės problemas, tačiau vertėtų nustatyti keletą pagrindinių, pagrindinių nuorodų, pagrindinių principų, kurie mus vestų į tikslų, 2020 metų tikslų pasiekimą. Kalbame apie skaitmetinę darbo atvarkę, apie tele, telekomunikacijų suvienijimą. Ir aš, man labai malonu, kad aš dirbu kartu su ponia Karvalo. Šioje srityje manau, kad jinai tikrai pasiekė gerų rezultatų. Ačiū toliau, ponas Odi. Merci, Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegiai už milžinišką jos nuveiktą darbą, nes tai iš tiesų yra labai sudėtinga tema. Jau keletą metų mes nagrinėjame šią problemą. Jau nuo 2007-2008 metų pradėjome nagrinėti šiuos klausimus, nes tada atkreipėme dėmesį į tai, kad su programomis susiję problemos yra įtakotos to, kad mokslinių tyrimų centrai yra pernelyg sudėtingai kontroliuojami. Ir todėl norėčiau padėkoti kolegijai, kad jis skyrė dėmesio šiai, šiai, šiam klausimui. Mums reikia e, protingo lėšų administravimo, tačiau kita vertus mums reikia taip pat supaprastinti atitinkamas programas. Problemų kelia, pavyzdžiui, atitinkami tvarkarašiai. Aš nežinau, kada mes turime būti baigę šią, šį savos iniciatyvos pranešimą, kada e, mūsų pasiūlymai galės atsispindėti finansinėje perspektyvoje, nes e, žinome, kad biudžeto kontrolės komitetas nagrinės reformų klausimą, jie dirba ties šiuo dalyku. E, ir nežinau, ar biudžeto tvarkos reforma jau, jau bus įgyvendinta ir kaip, tai, kaip, tai, kaip mūsų tvarkaraštis bus suderintas su biudžeto kontrolės komiteto e, tvarkarašiu. Aišku, biudžeto kontrolės komitetas čia yra atsakingas komitetas. E, Libe komitetas taip pat pateiks savo nuomonę. Man atrodo, kad mes turime koordinuoti savo veiksmus, kad galėtume pasiūsti aišku politinį signalą ir parodyti, ką mano parlamentarai, kaip jie bando spręsti šią problemą. Kitas dalykas, aš e, turiu keletą. E, aš įsigilinau į keletą biudžeto kontrolės komiteto pasiūlymų, nes esu to komiteto narys dėl uh, sukčiavimo problemos. Komisijos ataskaitoje yra apie tai kalbama, audito rezultatai parodė, kad yra tokių susukčiavimo susijusių problemų, tačiau yra visuomet labai sudėtinga priimti sprendimą. Mes turime daryti skirtumą tarp klaidų ir tarp tikro sukčiavimo, nes visas reglamentavimas visi teisės aktai yra tokie sudėtingi ir dažnai mes sukčiavimu vadiname tokius dalykus, kai eina kalba tik apie klaidą. Norėjau pasakyti, kad sukčiai klaidų nedaro, todėl reikia daryti aišku skirtumą tarp paprastų klaidų ir akivaizdaus sukčiavimo. Ir matau, kad komisijos dokumente painiojami tie dalykai. Olaf labai aiškiai pasakė savo poziciją ir netgi pareikalavo patraukti mokslininkus baudžiamoje atsakomybei, nors tam tikrais atvejais ėjo kalba tik apie klaidas, o ne apie sukčiavimą. Taigi, tai yra problema ir mes turime išsis, išskirti tuos dalykus, juk turi būti kažkokia klaidų marža, o kai kalbame apie sukčiavimą, aišku, neturi būti jokios tolerancijos. Taigi turime visų pirma aiškiai atskirti klaidas nuo sukčiavimo. Bet kokiu atveju yra gerai, kad mes siekiame supaprastinimo. Tačiau kitas dalykas yra tai, mes turime kalbėti apie kitus dokumentus, kurie yra susiję su šia tema. Mes turime rasti kažkokį būdą, kaip galėtume pasiūsti uh, politinį signalą ir kaip galėtume išsiaiškinti visus ginčytinus klausimus, kad, kad klaidos būtų taisomos, o ne iš karto būtų e, nagrinėjamos bylos teisme. Taigi čia galbūt turime galvoti šiek tiek apie audito užduotis, kad neapsijoktume prieš teisingumo teismą. Toliau kolega Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai didžiulį ir milžinišką darbą ir už e, tas įsakytas mintis, kurias šiandieną mes išgirdome. E, turbūt e, niekam nenaujiena, kad e, bendroji Europos mokslinio tyrimo erdvė dar neveikia taip, kaip mes tikėjomės praeitįje. Kai kurie mano kolegos iš tikrųjų turėjo galimybę šitą klausimą nagrinėti žymiai anksčiau, keletą metų. Tačiau mes, e, kurie atėjome visiškai nesinai į Europos parlamentą, taip pat šitą klausimą mm, e, išmanome, nes mums tenka savo šalise labai dažnai turėti įvairių kontaktų su savo šalies mokslininkais. Ir iš tikrųjų tos įsakytos mintis ir apie tai, kaip mes sugebėsime iš pažiūros atrodo paprastą klausimą supaprastinti e, mūsų norimas procedūras, kaip mes sugebėsime jį spręsti, priklausys mūsų turbūt spartumas, kaip mes išeisime iš ekonominės krizės ir taip pat, ko gero, mūsų ES perspektyva ateityje. Nes šiandieną turime aiškiai konstatuoti, kad mūsų inovacijų ir pažangiųjų technologijų plėtra vyksta netaip sklandžiai, kaip minėjau, kaip mes tikėjomės ir mes atsiliekame pasauliniu mastu. Ir tai nėra čia mano kažkokia tai išsakyta mintis, aš manau, kad daugelį parametrų, tai galima būtų įrodyti įvairiais skaičiais. Todėl, iš tikrųjų, kaip ir buvo paminėta pranešėjos, mes šiandieną turime kalbėti apie būtinas reformas ypatingai keletoje sričių. Nenorėčiau kartotis, ką pasakė kolega iš biudžeto kontrolės komiteto, kad iš tikrųjų mūsų pagrindinė paskirtis yra e, siūlyti tokius sprendimus, kurie užtikrintų Europos piliečių e, lėšų išmokėjimą skaidrumą ir atitinkamą kontrolę. Ir todėl tam tikri pasiūlymai, kurie buvo teikti iš Europos e, komisijos, matyt, šiandieną jie negalėtų būti priimti. Mano supratimo, mes turime kalbėti apie tolygesnį europinių infrastruktūrų išdėstymą šalyse narėse. Kol kas, ir tai yra aišku natūralu, kad didžiosios infrastruktūros lokalizuojamos senosiose ES šalyse ir kas dažnai tampa kliūtimi mokslininkam iš kitų valstybių vykdyti savo tiesioginę pareigą mokslinius tyrimus. Manau, kad reikėtų galvoti, kaip sukurti sistemą įtraukiant kitų ES šalių valstybių mokslininkus į labai svarbius procesus. Taip pat e, svarbus klausimas išlieka faktinių lygių galimybių mokslininkam, tyrėjim užtikrinimas, apie ką aš minėjau prieš tai. Administracinių taisyklių paprastinimas neturėtų reikšti finansinės atskaitomybės mažinimo ir aš pasisakau už tai, kad turėtų būti surastas protingas, protingas balansas tarp spartesnio, aiškesnio ir skaidresnio paraiškų teikimo ir dotacijų mokėjimo, bei tarp aiškiai reglamentuotos ir suprantamos finansinės atsakomybės ir atskaitomybės. Ačiū labai. Kolegė Ilo. Kolega Eiler, ne iš mandagumo, o tikrai norėčiau iš širdies padėkoti pranešėjai, kaip puikiai ji struktūrizavo šią temą ir atsižvelgė į skirtingus aspektus. Ponas Odi atkreipė dėmesį į labai svarbę problemą, kaip mes suvienysime procedūrą šiame komitete su e, biudžeto procedūra. Taigi mes turime nuo pat pradžių bendradarbiauti su biudžeto kontrolės komiteto kolegomis, tačiau yra labai svarbu, kad mes suvienytume tuos procesus. Norėčiau išsakyti porą pastabų. Pirma, mes labai daug kalbame apie kokybę ir kiekybę, tačiau iš esmės lieka klausimas, kur turi visą tai nu, mus nuvesti. Ir galbūt mes turime nustatyti kokybinius ir kiekybinius tikslus. Tai yra, turėtume pasitelkti lyginamąją analizę ir pažiūrėti, kad tarptautinėme kontekste mūsų procedūros vyksta per nelik ilgai. Taip pat mes turime nustatyti atitinkamus rodiklius ir tie rodikliai turėtų padėti mums atsakyti į klausimą, kaip mes galėtume sutrumpinti procedūros kelią. E, tai yra, mes turime užsibriežti savo kažkokius kiekybinius tikslus nes kitaip mes turėsime vėlgi tas pačias problemas kitos peržiūros laikotarpiu, kad iškils klausimas, ką mes apskritai čia peržiūrime, ką mes apskritai tikriname. Toliau kita pastaba yra, kad mes turime re, realiai konstatuoti, kad kalbant apie smulkės ir vidutinės įmonės, moksliniai tyrimai turi būti orientuoti į konkrečius rezultatus. Man atrodo, yra labai svarbu, kad, kad pranešėjas siūlo, kalbant apie smulkės ir vidutinės įmonės, e, mes turėtume būti tolerantiškesni rizikai, nes e, smulkiosios technologijų įmonės per mažai dalyvauja moksliniuose tyrimuose, o tai rodo, kad inovacijų ciklai neįgyvendinami būtent smulkaus ir, ir vidutinio e, verslo lyg, lygmenyje. Manau, kad yra nelogiška kalbėti apie inovacijų ciklų e, konkrečius terminus smulkioje ir vidutinėje pramonėje. Ir kalbant apie laikotarpį, kuomet yra pateikiama paraiška ir kuomet jinai yra e, patvirtinama, jie tokie laikotarpiai taip pat turėtų būti trumpinami. Na ir dar baigdamas, dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai, nes ji labai protingai įtraukė mūsų bendros darbo grupės darbo rezultatus. Taigi dar kartą ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas tai buvo bandymas, dėl kurio mes nebuvome tikri, ar jis mums pavyks. E, toliau suteiksiu žodį Mati, poniai Matijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegiai Kavarijo už puikų jos nuveiktą darbą. Ji iš tiesų peržvelgė visus komisijos pasiūlymus ir išskyrė tokius esminius punktus, esminės pastabas. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų, nes nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Yra labai svarbu, kad ši diskusija ir toliau vystytųsi ir būtų gilinama. Norėčiau taip pat ypatingai pabrėžti tai, kas man kelia ypatingą susirūpinimą, kalbant apie programų supaprastinimą. Daugelis iš mūsų turi patirties šioje srityje, nes daugelis iš mūsų e, turi akademinį išsilavinimą ir dėl to yra labai svarbu, kad e, e reikia nusekliai vystyti mokslinius tyrimus, nes kitaip mes turėsime, neturėsime tos bendros mokslinių tyrimų erdvės Europos Sąjungoje. Mes šiuo metu išgyvename tam tikrą pereinamą į laikotarpį, kalbant apie finansinės sistemas mes turime kalbėti ne tik apie finansavimo sistemą, bet rezultatais grindžiamą finansavimo sistemą. O tai aišku yra tam tikri pokyčiai, prie kurių dar reiks prisiderinti. Todėl man atrodo, kad yra būtina labai išsamei išnagrinėti tam tikrus dalykus, nes šis pereinamasis laikotarpis nėra lengvas ir jis nebus lengvas, tą reikia aiškiai pabrėžti. Dabar kurti sistemą, kuri būtų orientuota į rezultatus, e, tai gali turėti ir tam tikrų neigiamų pasiekmių. Pavyzdžiui, centralizavimas yra viena iš problemų, nes ne visos valstybės narės ir ne visi mokslinių tyrimų e, centrai turi vienodas galimybės, taigi reikia kalbėti apie e, vieningą išeities tašką, apie vieningas išeities sąlygas. Jau būtų puiku, jeigu kolegė galėtų dar didesnį dėmesį skirti šiam klausimui. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu, nes supaprastinimas yra neįmanomas, jeigu mes kalbėsime tik apie rezultatus. Kalb kaip finansavimo pagrindą. Tokiu būdu mes galime sukurti dar daugiau e, neligumų, ne, ne, nevienodų sąlygų Europoje, o dėl to bendradarbiavimas e, tikrai nebus paprastesnis. Taigi toks yra mano susirūpinimas, tą aš norėjau išsakyti, toliau kita mano pastaba yra susijusi su tuo, ką kolegė, ką ką kolegė jau aiškiai pasakė, kalbant apie didžiuosius, stambiuosius projektus, apie didžiuosius tinklus. Tai nebūtinai įtakos didesnę Europos mokslinių tyrimų projektų sanglaudą. Žiūrėdama į šį dokumentą, aš galiu pasakyti, kad iš tiesų mes turime pagalvoti apie tai, uh, kokiu keliu turi eiti Europos moksliniai tyrimai. Kalbant apie inovacijas, mes matome, kad šiuo metu yra tikrai labai nevienoda situacija visose valstybėse narėse ir kai mes e, kalbame apie pagrindinius mokslinius tyrimus, kurie yra nukeliami į didžiuosius mokslinius centrus, tai mes netgi tokiu būdu pažeidžiame mokslinių tyrimų tradiciją, nes Nes tie moks, pagrindiniai moksliniai tyrimai yra mūsų stiprumo pagrindas. Ir jeigu mes kalbame apie didžiasias problemas, apie. apie fundamentinius, bazinius tyrimus, tai uh, čia reikia kreipti didelį dėmesį į minėtų problemų sprendimą. Aš džiaugiuosi šią diskusiją ir džiaugiuosi, kad parlamentas skiria didelį dėmesį šiai temai, nes kaip tik šiuo metu yra pats laikas kalbėti apie šias problemas. Reikia paminėti, kad mūsų darbo grupė taip pat nuveikė e, gerą darbą ir yra labai svarbu, kad mes visi kartu galime išreikšti savo poziciją. Taip pat man atrodo, kad kolegė Karvaljo pateikė mums tikrai puikų pranešimo projektą ir tokiu būdu mes galėsime pasisakyti apie mokslinio tyrimų sistemas ir mūsų balsas bus išgirstas. Dėkuoju toliau kolegė De Campos. Sr. Presidente, muito obrigado. Uh, queria começar por, uh, naturalmente, e não apenas naturalmente, mas. Ačiū pirmininkė. Natūraliai aš norėčiau padėkoti ir pasveikinti ponę Karvalą už jos nuveiktą darbą ir tai, kaip jinai pateikė savo pranešimą labai konkrečiai ir labai iš esmės. Dabar mes išsiaiškinome visas aplinkybės, kalbant apie analizę mokslinio tyrimų programų gyvendinimo Ir dabar aiškiai suprantame, kaip yra planuojama įgyvendinti supaprastinimo reformą. Manau, kad mums reikia keisti vertinimo sistemą. Ir pereiti nuo sąnaudos pagristomis finansinė sistema prie pasitikėjimų pagristos partnerystės. Kitaip tariant, mes vertinsime patį procesą ir įvertinsime galutinius mokslinių tyrimų rezultatus. Keletą kartų mes vertiname mokslinių tyrimų pasiūlymus ir šiuos vertinimus atliko ekspertai iš išorės. Tai reiškia, kad mes šiek tiek atitrūkome nuo, nuo pačio mokslinio tyrimo proceso. Siekti pusiausvėros šiame e, procese yra nelengva, mes čia turime atskirai vertinti plataus masto projektus ES mastu, tačiau ir nedidelius projektus turime vertinti. Ir tokius projektus vertindami ir juos tvirtindami galėtume greičiau įvykdyti visą procedūrą ir sutrumpintumėm laiką. Reikėtų taip pat vertinti ir geografinius e, šaltinius tokių procesų. Ir konsorciumai būtent ir užtikrina tą geografinę įvairovę. Taip pat reikia siekti pusiausviros tarp bazinių, fundamentinių tyrimų ir inovacinių tyrimų. Negalime sakyti, kad mums, mes norime ir siekiame vien inovacijų, nes mes atsiliekame šioje srityje. Tačiau, kaip ponas Matiesikas sakė, mes neturime, neturime pamiršti ilgos ir senos Europos tradicijos fundamentinių bazinių tyrimų srityje, neturime pleisti šios srities. Esame įgyję labai naudingos patirties Europos mokslinių tyrimų taryboje. Ir ši taryba atrenka mokslininkus ir jų teikiamus projektus remiantis jų žiniomis, kompetencija ir moksliniu meistriškumu. Tačiau labai svarbu uh, geografinis pasiskirstimas tų kandidatų ir čia mums padeda konsorciumo aspektas. Man patiko pranešėjos uh, pateikimas šio pranešimo, kai kalbėdama apie kiekvieną siūlomą galimybę, jie apsvarstė ir už ir prieš visus argumentus. Tokiu būdu mes susidarėme labai aišku ir subalansuotą vaizdą, ką galėtų teikti, privalumus ir trūkumus, kokius galėtų turėti kiekvienas iš pasiūlymų. Mes turime siekti paprastinimo, tačiau turime išnagrinėti ir konkretiems tikslams pritaikytų pro projektų tvirtinimui. Nėra idealaus pasaulio ir nėra pasaulio, kuriame nebūtų biurokratijos. Ir mes kartais turime leistis į kompromisus, kai yra vertinami konkretus projektai. Tačiau, kaip ten bebūtų, mes galime iš esmės supaprastinti dabartinę vertinimo sistemą. Tai yra labai sudėtingas dokumentas ir labai svarbus dokumentas. Mes privalome supaprastinti mokslinio tyrimų programų gyvendinimą, nes priešingo atveju, atveju e, įmonės ir mažos mokslinio tyrimų institucijos jos vis mažiau ir mažiau dalyvaus ES ligmens projektuose. Čia reikėtų tam tikros kontrolės. Ir mūsų pozicija yra tokia, kad mes turime pakeisti dabartinę situaciją. Ir diferenci projektus, kurių vertė yra keletas milijonų ar keletas milijardų. Manęs nestebina tai, kad pranešė nuveikė tokį puikų darbą. Jis yra žinovė, ekspertė e, mokslinio tyrimų srities. Ir iš esmės mes pritarėme e, pranešėjos teikiamiems pasiūlymams. Ačiū. Ačiū, ponai Tomas. Pone Del Kastijo. Eh, Ačiū, pirmininkė. Eh, Ačiū, pirmininkė, norėčiau pakartoti tai, ką jau prieš mane Sekė beveik visi kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą, pasveikinti ją su tuo iš tikrųjų manau, kad verta jos darbą atitinkamai įvertinti. Noriu pritarti ne tik kolegos Odį mintims dėl biudžetinių sunkumų. Noriu tik pasinaudoti galimybę atkreipdama dėmesį štai į ką. Įpusėjus šiai kadencijai mokslinių tyrimų srityje e, išriškėjo labai daug horizontalių, horizontalaus pobūdžio e, aspektų. E, Tai yra, kuomet sprendimai priimami yra ne tik mūsų komiteto, tačiau ir kitų komitetų kompetencijoje. Timiausių metų reikės priimti svarbius sprendimus dėl aštuntosios mokslinio tyrimų pagrindų programos. Kitais metais komisija pateiks atitinkamą pasiūlymą. Dabar yra siūlomi e, siūlomačios e, pirmosios idėjos dėl mokslinio tyrimų programų gyvendinimo supaprastinimo. Mes taip pat e, turime savų idėjų parlamente dėl e, biudžeto tvarkos taisyklių, procedūrinių taisyklių supaprastinimo. Dėl, taip pat turime penkias teisėkuros ataskaitas, penkis pranešimus susijusius su pagrindų programa galime daryti išvadą, kad šioje srityje šiandien reikia žymiai daugiau darbo, ieškant teisingų sprendimų, turint omenyje taip pat ir dabartinę ekonominę finansinę situaciją. Manau, kad jeigu pasinaudosime iki šiol sukauptą patirtimi, taip pat pasinaudosime kolegės Karvaljo pasiūlymais, tai e, per artimiausias diskusijas, kurių bus nemažai ir tai yra savame suprantama, turime e, ne tik e, stengtis, kad komisija svarstytų atitinkamus klausimus pakankamai rimtai ir reguliariai, tačiau taip pat ir mes savo komitete e, turėtume kažkokią tai nuolat veikiančią e, struktūrą, kuris varstytų aštuntosios pagrindų programos klausimus. Be to, komisijos išvadas būtina paskelbti viešai, todėl komisija turėtų įsipareigoti nuolat teikti informaciją apie mm, vykst, e, vyk, vykstančius darbus mūsų komiteto nariams, nes e, nereguliarių posėdžių e, nepakanka priebėgiais suteikiamus informacijos, taip pat mums reikia gauti reguliariai. Trečia, kuomet mums yra atsiunčiami dokumentų projektai, kuris yra svarbių pasiūlymų svarbiamis temomis, tai šie dokumentai turėtų būti iš karto prieinami visiems komiteto nariams ir e, šį darbą turėtų atlikti mūsų sekretoriatą. Manau, kad e, informacijos deramas teikimas turėtų būti mūsų darbo prioritetas. Manau, kad šiandien pristatytas kolegijos dokumentas turėtų būti prieinamas nedelsiant ir visiems kitiems parlamento nariams. Pirmininkas pritarė tokiam pasiūlymui, dar du kolegos nori pasakyti, turime kalbėti dabar, turime šiek tiek paskubėti. Ir dabar pasakys kolega Van Nistelrooy. Pirmininkė, ačiū labai. Pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms dėl procedūrų supaprastinimo Mes išgirdome nemažai idėjų, daugumą jų galiu pritarti, tačiau norėčiau dar išskirti keletą aspektų papildomai. Mes išgirdome nuomonių ir signalų apie tai, kad ypatingai e, mažos e, vidutinės įmonės paprasčiausiai lieka nuo šalyje teikiant e, finansavimą moksliniams tyrimams. Dabar siekime procedūrą supaprastinti. Turime dabar apsispręsti, ar mes šį klausimą įspręsime per šią finansinę perspektyvą ar po 2013 metų. Struktūrinių fondų lėšų panaudojimo reglamentas jau buvo pakeistas du kartus. Į tai noriu atkreipti jūsų dėmesį ir dabar sakome, kad vėl reikia kažką pataisyti ir e, tie pakeitimai turėtų būti atlikti dabar, o ne 2013 metais. Ir būtent to aš čia pasigendu. Komisijos pasiūlyme aiškiai parašyta, kad e, trimetės peržiūros pasiūlymas numatytas e, atitinkamoms finansinėms nuostatoms ir sąlygoms vyksta būtent kas e, tris metus, todėl e, parlamentui privalu suteikti informaciją dėl atskirų punktų. Pone Kavaljo pristatė dabar turinio dalykus, bet reikia taip pat nepamiršti, kad turime gauti informaciją ir apie biudžeto lėšų panaudojimą bei paskirimą. Ir e, būtent su lėšų panaudojimu yra susiję daugiausiai biurokratinių kliūčių ir administracinių kliūčių. Taigi mums reikia dabar pasvarstyti e, finansinio planavimo klausimus su kolega Hatsimarkakiu neseniai kalbėjome apie tai, kaip e, fondų, atskirų fondų biudžetai gali būti sujungiami tarpusavyje, panaudojant juos bendrai, siekiant sinergijos. Šią temą taip pat yra patikta atitinkama eilė pasiūlymų ir jie, manau, yra svarbus. Dar vienas dalykas. ES skiria 5 procentus um, biudžetą moksliams tyrimams, likusią dalį turi e, pridėti, pridurti valstybės narės, todėl mums reikia atidžiau išanalizuoti nacionalinėse valstybėse taikomus kriterijus ir juos atitinkamai pritaikius arba pakeitus įmonės galėtų tikėtis maksimalesnės naudos. Taigi mes turėtume atidžiau pažvelgti į situaciją valstybės narėse. Ačiū labai, linkiu sėkmės, Hatsimarkakis. Ačiū pirmininkė, taip pat pritariu pagirimo žodžiais, žodžiams išsakytiems komisijos ir pranešėjos adresu. Ši tema yra labai svarbi, kaip jau buvo minėta, tačiau taip pat ir sudėtinga. Lėšų vis labiau mažėja ir e, diskusija dėl to Europoje yra seniai prasidėjusi, finansavimas e, bus dar labiau mažinamas, apkarpamas ir jeigu komisija nesilaikys nuo seklios mokslinių tyrimų politikos, mokslinio tyrimo finansavimo politikos, tai galime susidurti pakankamai sveitinga situacija, todėl privalome atitinkamus klausimus apsvarstyti kaip įmanoma anksčiau, dar prieš priimant naują pagrindų programą ir kolego vadybė, aš puikiai žinome, kad parlamentas taip pat prisidėjo prie biurokratinės naštos didinimo ir mums reikia šitą situaciją taip pat atitinkamai diržus e, susiverti. Tačiau e, reikia paprasčiausiai išanalizuoti, kokie yra svarbiausi europiniai projektai, apie kuriuos kalbame ir kuriuos Europa finansuoja. Pavyzdžiui, ITER, Airbuso projektas yra antrasis, tačiau jie yra jau praeitie, nes nebeliko tų didžiųjų projektų, kuriais Europa galėtų didžiuotis. Taigi to pastebimumo nebeliko. Čia iškyla Europos uh, mokslinių tyrimų, vykdomų e, Europoje mokslinių tyrimų prieitinės vertės e, problema. Mūsų rinkėjai dažnai priekaištauja, kad tokie projektai jokios apčiuopiamos naudos neatneša, taigi reikia keisti iki šiol egzistavusią sistemą. Mes turime kovoti ne tik už tai, kad e, mokslinių tyrimų paramos rytyje, tačiau taip pat regioninio vystimo sanglaudų fondų lėšų panaudojimo srityje būtų taikomos vienodos paraiškų teikimo sąlygos ir tai, kas dabar yra siūloma, tai yra e, supaprastinti e, atsiskaitimo tvarką, biurokratinę maštą, naštą mažinti. Yra sudėtingi klausimai, tačiau politiškai galima juos išspręsti. Trečias dalykas e, skatinti rezultatais pagristą mokslinio tyrimų finansavimo sistemą. Ir aš e, sveikinu tos pasiūlymus daugiau dėmesio skirti fundamentiniams, e, baziniams tyrimams. Europos mokslinio tyrimų taryba būtent ir rodo geriausią pavyzdį E, skiriant e, vienkardinės išmokas konkretiems projektams, numatant atitinkamą premijavimo, skatinimo sistemą. Taigi Europos mokslinio tyrimų taryba puikiai mums pademonstruoja, kad galima taip panaudoti e, lėšas moksliniams tyrimams, pasiekiant geresnių rezultatų Reikia mums pakeisti dabar naudojamas paradigmas, dar esame e, pradinėme laikotarpyje ir turime pasinaudoti galimybę, nes priešingų atveju išsibėgios paprasčiausiai mokslininkai ir jų nebeliks. Ir reikia skatinti, kad smulkus vietinis verslas e, teiktų daugiau paraiškų. Pirmiausia, prašau kalbėti trumpiau, dabar kolega Saros. Dėkoju, kalbėsiu trumpai didžiuojosi savo kolegės nuveiktų darbų ir yra labai svarbu, kad mes kalbame šią temą. Todėl norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjai. Aišku, mes turime supaprastinti procedūras, tačiau tuo pačiu mes turime kalbėti apie biurokratiją administravimo srityje, jeigu pastebėsime, kaip yra administruojamos programos. Aš pats galėjau tą procesą stebėti, kaip būdamas mokslininku, dirbdamas universitete. Tai iš tiesų e, programos vykdomos labai sudėtingai, jų administravimas yra sudėtingas ir būtent daugelis mokslininkų atsisakė dalyvauti programuose vien dėl to, kad ta, tas administracinis kelias buvo labai sudėtingas. Supaprastinimas e, gali būti priemonė padedanti stiprinti tam tikras mokslo sritis. E, galima, aišku, e, padaryti ir finansavimą patrauklesnį e, daugeliui mokslininkų. Mes čia turime kalbėti apie tokias svarbes mokslinių tyrimų sritis kaip nanotehnologijos ir panašiai ir, ir turime tai įtraukti į savo ateities perspektyvą. Dėkuoju toliau kolegė Ek. Ačiū pirminkė. Šis pranešimas yra ypatingai svarbus, ir noriu Jums priminti, kad turėjome nerima keliančius rezultatus praėjusi rudenį šiame komitete dėl biurokratijos ir dėl biurokratijos mažinimo. Mūsų pranešė yra tikrai puikiai ir jinai įtraukė net ir klausimų rezultatus įtraukė į pranešimus. Pirmikojant Ispanijai mes pasiekėme labai gerų rezultatų ir biudžeto dėrybų derinimas su diskusijomis dėl mokslinio tyrimų yra labai svarbios. Mes turime įsisamoninti, kad įvairiuose frakcijose mums reikia apsvarstyti įvairias biudžet, biudžeto eilutes. Nes galime matyti, kad biudžete yra mažinamos lėšos mums svarbiausiose prioritetinėse sritise. E, todėl turėtume šios klausimus, mokslinio tyrimų klausimus, svarstyti kartu su biudžetinės klausimais. Ačiū. Dėkoju, tai tikrai svarbios diskusijos ir dėkoju, kad su ta maža darbo grupė mes pabandėme dirbti šiek tiek kitaip. Aš norėčiau paprašyti, atsiprašyti komisijos kurios atstovai yra čia, kad šiandien mes jiems nesuteiksime žodžio, tačiau E, vėliau dar kalbėsime šią temą. Dabar norėčiau baigti posėdį ir paprašyti kolegų, kurie nepriklau... nėra koordinatoriai, kiek įmanoma greičiau palikti salę, kad galėtume pradėti koordinatorių posėdį. Ačiū.